Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Vi informo di aver. Dabar balsavimo motyvų paaiškinimas. Labai daug norinčių paaiškinti savo balsavimo motyvus. E, posėdis gali tęstis ilgiausiai iki 14.45, kad galėtų tarnybos parengti salę tolinimesniam posėdžiui, o jeigu nespėsime, tai tada rytoj perkelsime paaiškinimą. Tol, pirmasis e, super pranešimas, ponas Kuskeri kalba savo frakcijos vadu jam dvi minutės dėl to skiriamos. Pono Kuskieri salėje nėra. Ponas Luhanas.